Chers collègues, je vous propose que nous commencions. Euh, je pense qu'il n'y a pas de commentaires sur l'ordre du jour et donc euh, il est. Taigi. Jeigu nėra prieštaraujančių, patvirtinsime darbo atvarkę. Kol kas e, konkrečių pastabų neturiu. Taigi dabar pereikime prie trečio klausimo - nuolatinio bendradarbiavimo. Uh, peržiūrėjimas, taigi pirmosios diskusijos dėl peržiūros struktūrinio ir nuolatinio bendradarbiavimo pirmiausia, Arnaud Molinar yra EIVT e, skyriaus vadovas, kapitonas Larsas Šumanas taip pat pasisakys, toliau Alessandro Signoni, skyriaus vadovas e, Europos gynybos agentūroje, taip pat Jean-Pierre Molny, Prancūzijos tarptautinių ir strateginių reikalų universit... instituto atstovas. Lisabono sutartyje šis bendradarbiavimas numatytas, nuolatinis tas struktūrinis bendradarbiavimas, tai yra numatytas saugumo srityje. 2010 e, metais tai buvo pasiūlyta, 2017 metais patvirtinta daugumos, tai yra PSDC E, dalis, tai yra diferencijuoto integravimo dalis. Valstybės narės gali savanoriškų įsipareigojimų e, prisijimti gynybos, gini, ginklavimosi ir e, gebėjimų stiprinimo srityje. Nuolat Dabartinis e, struktūrinis bendradarbiavimas 2017 e, metais numatė 20 privalomų tikslų. Pirmiausia, e, reikia išnaudoti turimas galimybės. Kai kurios valstybės narės apimantis tikslai 2017 metais gruodį buvo patvi, pristatyti. Taip pat 18 metų kovo buvo gairių planas patvirtintas, 2018 metais 17, gruodį 17 projektų buvo patvirtinta, na, o 19 metų lapkritį jau 47 projektus turėjome nuolatinio ir struktūrinio bendradarbiavimo. Tai yra mokymų, gebėjimų stiprinimo, pasirengimo e, veiksmams gynybos srityje e, projektai. Vyriausiai galiotinė 2019 metais gegužės mėnesį pristatė pirmąjį pranešimą, ataskaitą tiksliau dėl CSP įgyvendinimo. O 19 metų gegužės 6 dieną taryba patvirtino išvadą šioje srityje. Taigi pirmajam CSP etapui praėjus reikia jį įvertinti, reikia e, įvertinti privalumus ir trūkumus. CSP sėkmė priklauso nuo valstybių narių e, indėlio, kaip kad numato e, antrajame protokole, nu, tai kaip, kaip numatyta antrajame protokole penkiose srityse. Taigi mes e, dabar turėtume pasižiūrėti, kokie tikslai buvo pasiekti, jeigu taip, tai kurie, ar einame tinkamu keliu. CSP įsipareigojimai reiškia pasižiūrėti, ar buvo į, laikytasi įsipareigojimų įvairiose srityse. Įrangos, darbuotojų mokymo, logistikos inter... ir saveikumo srityje. Taigi reikia pasižiūrėti, ar viskas buvo gyvendinta. Iki kovo mėnesio pabaigos Vyriausiasis įgaliotinis pristatys savo metinę ataskaitą CSP srityje, tai yra strateginės peržiūros dalis. Tikslas čia yra objektyves išvadas padaryti bei parengti tikslus 21-25 metams. Šios ataskaitos pagrindų taryba patvirtins rekomendacijas valstybėms narėms gegužės mėnesį. Ir tai jau bus ko gero uh, E, paskutinį kartą tokios sudėties susirenkančios saugumo tarybos patvirtintos išvados. Parlamentas nusprendė tarybai pateikti savo išvadas. Pranešėjas dėl rekomendacijos yra Pradoslav Sikovski iš EPP. Taigi štai toks būtų kontekstas ir būtent dėl to mes šiandien susirinkome. Pone Molenar, pradžiai norėčiau paprašyti jūsų pristatyti peržiūros metodologiją, pirmasias išvadas padarytas. Na, o po to žodį suteiksiu kapitonui Šumanui. Jis galėtų galutinio vartotojo kariškių prist, požiūrį pristatyti toliau. Uh, E, Europos gynybos agentūros atstovas pasisakys, na ir galiausiai ponas Molny e, galėtų mokslininkų požiūrį pristatyti. Taigi dabar žodis ponui Molinar. Penkioms, šešioms minutėms maždaug, prašau. Merci. Um... Madame, uh, Madame la Présidente. Dėkoju. Dėkoju už kvietimą bei už galimybę informuoti apie Spesko strateginę peržiūrą. Tai yra iš tikrųjų vienas iš esminių bazinių elementų mūsų darbo srityje Na ir tikrai norėtume apžvelgti šių procesų tendencijas, o pato pasikeisime nuomonėmis. Na, aišku, mes tamprai bendradarbiaujame, e, vadinamame PESCO sekretariatė, tai yra išorės veiksmų tarnyba, taip pat e, išorės politikos ir strateginio planavimo skyrius. Na ir, aišku, 25 dalyvaujančios valstybės narės taryboje, aišku, priima atitinkamus sprendimus. Teisinis pagrindas PESCO strateginiai peržiūrai buvo nu, nustatyta per strateginį sprendimą ir tikslas yra reikalui esant padidinti privalomus įsipareigojimus e, kiekviename PESCO etapo pabaigoje. Taigi pirmasis etapas šiais metais, kitas bus 21-25 metų laikotarpio etapas. Na ir aš manau, kad reikia atsižvelgti į padarytą pažangą įgyvendinant PESCO įsipareigojimus. Na, o taip pat ir besikeičiančią saugumo aplinką. Šiaip svarbu konstatuoti, jog PESCO e, buvo inicijuota visai neseniai, 17 metais, ir tikriausiai negalėtume kažko pernelik daug tikėtis, tačiau kita vertus tai yra galimybė mums įvertinti, kaip galėtume um, pagerinti pesko veiklos mechanizmą. Na ir aišku, tai yra naujas prioritetas. Mm, na, o šiaip, kai kalbama apie valstybių narių dalyvavimą, Tai taip pat reikėtų pagalvoti, kokiams sąlygoms išimties tvarka galima būtų pakviesti trečiasis šalis dalyvauti presko projektuose, tai dar nėra primti sprendimai. Pirmiausia, Kroatija stengiasi rasti sprendimą, praeitais metais padaryta gera pažanga, tačiau kol kas sutarimo nepasiekta. Na, šis tema neįtraukta į šių metų strateginę peržiūrą, Tačiau vis dėlto yra svarbus klausimas, kurį reikės įspręsti per ateinančias keletą savaičių. Mes pradėjome struktūrizuotą procesą kartu su e, valstybės narėmis ir PESCO sekretariatu, nes e, iš tikrųjų svarbu nustatyti, ką ir kaip galima būtų tobulinti. Dabar esame pirmame etape, renkame mintis, generuojame valstybių narių siūlymus dėl skirtingų klausimų. Antrame etape tuomet jau e, vyriausias įsigaliotinis pateiks rekomendacijų būsimoje ataskaitoje dėl paskui gyvenimo, o šią ataskaitą kovo pabaigoje balandžio pradžioje teiksime tarybai, o tuomet jau taryba renks rekomendacijas ir tvirtinsės gegužės mėnesį. Trečias etapas tai yra teisės aktų peržiūra reikalui esant tam, kad galima būtų atsižvelgti į padarytus suderintus pakeitimus To galima tikėtis metų pabaigoje, tai lies e, steigiamą į sprendimą, na ir reikės pasižiūrėti, reikės kažkokių teisinių pakeitimų, taip pat e, tarybos sprendimas, kuriuo nustatomi PESCO projektų bendri valdymo principai ir taisyklės. Nu, jau po to, kitų metų pradžioje mes konkrečiai peržiūrėsime tuos tikslus, kurie yra nustatyti skirtingus pabagojimus rytyje um, konkrečių planų įgyvendinimui. Na ir iš taip mes bandysime aiškiau apibrėžti tuos tikslus, kuriuos norėsime gyvendinti per kitą pesko etapą. Taigi mes kartu su valstybėmis narėmis struktūrizuotame projekt, procese, vertiname tri, procesus, tikslus trijose srityse. Na ir tikslas yra e, nutiesti kelią kitam e, EPSCO, EPSCO etapui, o taip pat politinių požiūrių svarbu pasiekti um, e, konkrečių rezultatų PESCO politikos dėka. Na, o dabar norėčiau trumpai pakalbėti apie konkrečias rytis, konkrečiai dėl sipareigojimų. Pirmiausia, tai reikėtų daugiau realizmo. Tai reiškia, kad valstybės narės e, turi į nacionalinius gyvybos planus integruoti 20 įsipareigojimų. Taigi reikėtų kažkaip nesistengti visko iš esmės keisti. Antra, ypatinga dėmesį skirime konsolidavimui ir gyvendinimui. Na ir busimoje metinėje ataskaitoje Mm, kaip tik tai leis ir pamatuoti, pamatuoti padarytą pažangą. Trečias dalykas ir tai jau diskusijų sudėtinis elementas, reikėtų sutelkti į vadinamosius operacinius praktinius įsipareigojimus, tai reiškia pagerinti parengti. Ir mūsų darbo reikia šios rytyje. Na, Na, o kalbant apie pačius įsipareigojimus ir atnaujinimą, tai <clears throat> galbūt to galima būtų pasiekti per konkrečių tikslų atnaujinimą ir tuomet jau bus rengiamas rekomendacijos. O dėl pro, projektų tai yra 48 ir svarbiausia jiems skirti pakankamai dėmesio ir būtų daroma pažanga, rengia, gerinant parengti, gebėjimus ir taip toliau. Kitas dalykas, kadangi projekto apimtis yra didelis, šiuo metu jau diskusijose kalbama apie tai, ar skirtingose srityse projektus galima būtų apjungti tam, kad galima būtų pasiekti didesnio sinergijos efekto, ar tai čia būtų judimas, ar logistika ir taip pat e, kibernetinio saugumo srityje. Na ir aišku, Viskas priklauso ir nuo konkrečių projektų ir jų skaučius. Na ir e, kolegė Aleksandro galės tai konkrečiau pristatyti. Nu, kai kalba eina apie procesus ir darbo metus, tai yra trečioji sritis, tai svarbiausias klausimas yra, kaip galime derinti PESCO procesus su uh, E, gynybos ryties koordinuota metinė peržiūra, čia irgi yra atskiras ritmas, yra priimami atitinkami sprendimai. Na, nu, o kitas dalykas, visą tai reikia derinti su gynybos fondo metinėmis programomis. Na ir kai kalbame apie, kalba eina apie procesus ir darbo metus, reikia pagalvoti, kaip galima būtų pagerinti ir vertinimą, nes tai duoda esminės naudos pesko tiek nusistatant įsipareigojimus, tiek ir ateityje vertinant projektų pagrindų padarytą pagr pažangą. Šiuo metu mes, aišku, labiausiai sutilkime į pažangą pesko srityje, tačiau nereikėtų to matyti izoliuotai, siaurai, reikia visą tai derinti ir su kitomis e, gynybos iniciatyvoms. Na ir pesko peržiūrėtams skiriama daug žmogdėmis. E, e, DP taip pat yra svarbis rytis ir kartu su kolegomis iš komisijos mes tengiamės viską tarpusavį derinti. Na, o žengiant toliau, neapsiribant vien tik gynybos priemonėmis ir instrumentas, reikėtų pasižiūrėti, ar PESCO dėka galima būtų užtikrinti sąsąją su kitomis tendencijomis gynybos rytyje. Kai PESCO bus įsteigta, tuo metu tokių sąsajų dar nebuvo, bet dabar tos sąsajos yra, kaip pat, pavyzdžiui, Europos taikos užtikrinimo priemonė ir taip pat e, naujausios tendencijos jūrų gynybos rytyje, kibernetinės grėsmės, klimato kaita. Tai tik keletas pavyzdžių. Na ir pabaigai pasakysiu štai, kad taip iš tikrųjų valstybės narės sukūrė unikalią sutartimis grindžiamą priemonę, kuri taip pat reiškia didesnius įsprigumus tarp 25 valstybių narių, niekur kitur Net NATO kontekste tokios priemonės nėra. PESCO sudaro e, visapusišką politinį pagrindą tam prastam bendradarbiavimo gynybos ryties ir pagrindinis tikslas yra išlaikyti politinį pagreitį. Politinis, ekonominis e, ir e, strateginis nes priežastis, kodėl buvo sukurta PESCO, egzistuoja ir dabar, jos gal net ir dabar aktualiausios. Te praėjo tik tai dviejų metų nuo PESCO inicijavimo, taigi reikia daugiau laiko tam, kad įsipareigojimai projektai duotų apčiopiamų rezultatų. Tačiau kita vertus, kai kalbame konkrečiai sekretarėte, e, dirbsime tam, kad valstybės narės būtų paspaudžiamos ir kad būtų konkrečių rezultatų. Tiek. Labai ačiū, kapitanas Letruman iš ES štabo. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti už galimybę šiandien trumpai pasisakyti šioje institucijose. Ponas Molinar išsamei pristatė tai, ką mes dabar darome PESCO Ponas Senjoni jūs informuos konkrečiai apie projektus, todėl aš norėčiau kai kuriuos karinius aspektus aptarti. Svarbiausia yra tai, kaip mes sėkmingai panaudojame ir ten, kur reikalinga, panaudojame e, karinės pajėgas. Kaip mes e, e, įsipareigojimus atitinkame ir kaip mes parengėme savo pajėgas. Na, pasižiūrėjus į dabartinę situaciją, matome, kad yra dar galima patobulėti, bet tai nėra vien tik tai teorinė išvada, tai yra mūsų žmonių saugumas užsienyje. Dėl nenumatytų atvejų valdymo tai reikalinga holistinė diskusija. Koksgi būtų pesko tikslas? <coughs> Labai svarbu pasižiūrėti, kokia dabartinė situacija ir ką reikia dar koreguoti. Reikia tai daryti ne vien tik tai šios strateginės peržiūros metu, bet lygiai taip pat ir kas met vyriausiam įgaliotiniui pateikiant metinę ataskaitą. Strateginė peržiūra yra puikia proga pasižiūrėti, ar tinkamai mes viską atliekame ir ar tinkamai laikomės kurso. Taip pat e, dar yra čia puikia galimybė peržiūrėti sinergiją su kitomis gynybos iniciatyvomis ir kitais procesais. Mes turime atspindėti tinkamai, tiksliau ap, apmastyti tinkamai tai, kas buvo jau padaryta. Ir aišku, mes turime siekti ES karinių ambicijų. Ir čia jau yra e, pilno spektro pajėgų paketas, kuris būtų mūsų galutinis tikslas. E, reikėtų taip pat apibriežti, kągi tai reiškia. ta strateginė iniciatyva e, šiuo metu aptariama taryboje gali būti puikia e, galimybė tai padaryti. Trumpalaikėje perspektyvoje mes puikiai suprantame, kokie mums taikomi reikalavimai tiek planavimo srityje, gebėjimų stiprinimo srityje, tiek praktiškai. dideli e, pajėgumų e, tikslai yra, aišku, mūsų svarbiausias čia tikslas. Veiklos reikalavimai 12, 13 ir 14 punktai turi būti stiprinami. Naujų projektų pasiūlymai taip pat turi būti susiję su mūsų pajėgumų trūkumais, tikslais, tam, kad e, mūsų trūkumai būtų pašalinti. Šią prasme PESCO atitinka e, valstybių narių pageidavimą didelį dėmesį skirti rezultatams galtiniams. Reikia protingai naudoti egzistuojančias pajėgas, jų saveikumą didinti. Šiuo metu 47 projektai pateikti, reikia galbūt juos sugrupuoti, panašius projektus sugrupuoti į klasterius, į grupės, kartu besilaikant sąlygų, kurias nurodė dalyvaujančios valstybės narės. Taip pat reikia išlaikyti kiekvieno projekto autonomiją. Tačiau PESCO sekretariatas, aišku, yra pasirengęs palaikyti šią iš viršaus į apačią požiūrio pritaikymą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad karinio komiteto dalyvavimas kiekviename etape peržiūros e, tik tai patvirtina, kad PESCO yra gynybos iniciatyva Ir čia svarbiausia yra ES gebėjimas karinėje srityje veikti. Ačiū. Dėkoju. Aleksandras Injoni, e, gynybos biuro narys. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Dėkuoju už galimybę komitete šiandieną kalbėti apie nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą gynybos ir saugumas rytie kartu su kolegomis iš PESCO. Taigi, kaip e, ir kolegos, norėčiau susitelkti į naujausias tendencijas ir projektus. Gal tikriausiai žinote, e, naujausia PESCO projektų dalis buvo patvirtinta vadovo taryboje lapkričio mėnesį. Prie 34 egzistuojančių projektų buvo pridurta dar 13. Na ir 10 iš 13 projektų daugiausiai liečia mokymo sritį. Taigi PESCO projektai yra skirti tam, kad būtų pasiekti rezultatai, kurie gerokai atsiliepia Europos gynybos gebėjimų sričiai ir prieš pakomentuodamas, kaip PESCO dalyvaujančios šalis atrenka šios projektus, norėčiau paminėti štai, kad pirmiausia, tai valstybė narė teikia projekto pasiūlymą. Na ir tuomet valstybės, na, ta valstybė narė informuoja kitas valstybės narės dėl šio projekto, dalies informaciją ir pasiekmes koncertas. Na ir jeigu palaikot bent dvi šalis, tuomet šis projektas yra perduodamas PESCO sekretariatui vertinimui, kurį atlieka atlieka e, UMS ir išorės veiksmų tarnybos kolegos, jie vertina praktinius aspektus, o taip pat e, Taip pat Europos gynybos agentūra įvertina gebėjimų užtikrinimo potencialą ir taikomi tokie kriterijai kaip e, nuoseklumas, projekto išbaigtumas, branda, dėrėjimas su NATO ir tarp valstybiniai elementai. Labai svarbu, kad projektas būtų brandus, nes e, yra suderinti reikalavimai ir tai yra labai svarbi prielaida bendradarbiavimui. Be to yra gerai parengtas kelio gairių planas harmonizavimui. Taigi, e, įvertinus e, PESCO sekretariatui projektų pasiūlymus, PESCO dalyvaujančios valstybės narės, tuomet, remintis vertimu, taryboje atrenka tuos projektus, kurie bus gyvenimi pagal PESCO. Na ir galiausiai viskas yra valstybių narių rankose. Na, taip pat svarbu užtikrinti priežiūrą, kad būtų tinkamai gyvendami projektai, tai yra asmenis dalykas ir PESCO strateginė peržiūra tam skiriama dėmesio. Šiuo metu E, vykdoma e, projektą, tų, e, už projektus atsakingų valstybių narių įvertinimas. Tai atlieka ir projektas dalyvaujančios šalis ir sutinkamai su projektu, PESCO projektu darbo tvarkos taisyklėmis PESCO projekto šalis kartą per metus turėtų informuoti apie projektus ir šiuose ataskaitos yra konsoliduota informacija apie e, pažangą atliekant e, projektą, e, suteikiam informaciją apie pasiektų dalykus, tikslus ir taip pat nurodoma, ar taip laikomasi prisimtų privalomai pareigojimų. Na ir tokias ataskaitos PESCO sekretariatui yra e, mėnesio pabaigoje teikiama tarybai. Na ir taip e, prisidedama prie metinės ataskaitos dėl to, kaip įgyvendinama PESCO. Šiais metais kovo pabaigoje bus teikiama tokia ataskaita tarybai. Norėčiau supažintinti su keletu projektų tam, kad įsivaizduotumėte, koks yra dalyvavimo mastas, koks yra, kokia yra projektų įvairovė ir ambicijų lygis. Taigi, pavyzdžiui, greito atsako uh, projektas, jam jie koordinuoja Lietuva, šešios dalyvaujančios valstybės narės. Na ir projekto dėka valstybės narės galės viena kitai padėti ir tai bus užtikrintas aukštas didesnis kibernetinis atsparumas, bet to gebėjimas geriau reaguoti į kibernetinius incidentus. Komandos galės padėti kitoms valstybėms narėms, valstybėms narėms CDP operacijoms bei kitoms šalims. Kitas pavyzdys yra Europos pas atitinkamas radio projektas, kurią, kurį koordinuoja Prancūzija ir tikslas yra kurti naują technologiją Europos kariniams radio spektrams. Ir tokių technologijų taikymas bus atliekama sutinkamai su standartais ir tai duos postumių bendroms operacijoms ir nepriklausomai nuo kokia platforma bus naudojama, vis dėlto bus apjungiamas pirkimo pajėgos naujas projektas, konvet projektas, jį koordinuoja Italija ir tikslas yra uh, sukurti naujo tipo laivus, kas vėlgi leiks atlikti įvairiausių tipo operacijas ir taip priklausomai nuo užduoties galima bus rasti tinkamiausius sprendimus, pavyzdžiui, ištikrinant mažą taršą. Um, atitinkamas kontrolės sistemas, medicinę parengtį ir taip toliau. PESCO projektas dėl karinio judumo yra kitas kitoks pavyzdys, labai platus dalyvavimas jame, 24-25 valstybių narių prisideda prie šio projekto. Na ir nėra tikslas kurti technologijas ir gebėjimus, tačiau uh, siekis yra įgalinti, galėjimas ir Tikslas yra sukurti platformą tam, kad galima būtų inicijuoti, atlikti bei vadovauti darbui karinio judumo srityje. Taigi, turint galvo šios vykdomus PESCO projektus, norėčiau atkreipti dėmesį specifinę agentūros paramą PESCO projektams ir projekt, agentūros užduotis yra padėti gyvendinti plataus masto projektus, skaitant PESCO kontekste. Ir dalyvaujančių projekte valstybių narių prašymą agentūra teikia paramą ir gali pasikliauti e, agentūros patirtimi, kuris reaguoja specifinius poreikius. Šiuo metu e, pagal šešis PESCO projektus agentūra teikia savo ekspertinės žinias. Na, o taip pat agentūroje aptariama ir daugiau projektų ir poreikis teikti specifinę paramą. Nu, kalbant apie ateitį, tai nenorėčiau pernelyg e, dabar leistis į detalis, nes tarp pesko valstybių narių e, tebesitėsi diskusijos ir jūs aktyviai neša savo indėlį. Na, kai kalba eina apie projektus, tai tęsiasi diskusijos e, ir strateginės peržiūros kontekste. Ir tikslas yra nustatyti strategiją strateginius aspektus, kurie leistų pagerinti pesko veikimą. Ir sekretariatas iš tikrųjų kartu su dalyvaujančiu švalimis visą tai aptarė ir parems e, valstybės narės, jeigu reikalai estų ir esant reikėtų keisti pesko teisinį pagrindą. Merci beaucoup. Pour terminer, je donne la parole à Jean-Pierre Molny. Jean-Pierre Molny pabaigai. Labadiena. diena. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti. Aš esu e, apmąstymų grupės narys. Aš e, šiek tiek e, iš išorės galiu pasi, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta, todėl daug bus mano pasisakymuose klaustukų lyginant su kitais trim prelegentais. Tai iš tiesų europinio lygio apmąstymų grupė, ne vien tik tais prancūziška, kurioje sprendžiama saugumo politikos klausimai. Taigi yra um, ARES e, vadinamojo tinklo mokslininkų tinklas ir mes taip pat ruošiamės spręsti klausimus tarp visko ir um, fondų. Ir um, sprendžiame kokios turi būti gairės, kalbant apie gynybos strategiją, kurios turi būti patvirtintos šią vasarą nuo 20 e, iki 27 metų laikotarpiui. Visko. Pagal 2010 metų Lisabono sutartį e, buvo kuriama pagal 2003 metų ir 2005 metų konstitucinę sutartį, taigi daugiau negu 5, 15 e, metų turėjome e, sukurti e, šiai bendrai saugumo ir gynybos politikai. Prancūzai ir vokiečiai kartu tarp 17 metų vasaros ir gruodžio išsprendė daug klausimų. Aišku, galbūt labai greitai viską e, pradėjome čia įgyvendinti, buvo užduotas vienas klausimas, kai buvo peržiūrėjama įgyvendinimas, įgyvendinimo būklė, e, būtent tie e, tos taisyklės, kurios buvo nustatytos, jų buvo 20, e, dar sukonkretėjo ir jų dabar yra žymiai daugiau. Kol kas e, tai, kas daroma, nebuvo vien tik tais europinio masto, vis tik tais reikėjo pasižiūrėti, kaip viską suderinti su kitais projektais. Dėl tų 20 privalomų punktų čia yra teorinių klausimų, nes e, du modeliai E, egzistuoja, kurie papildo vienas kitą. Tie modeliai nebūtinai nedėra tarpusavyje, jie e, žiūri, kokie yra europiniai pajėgumai, e, šalis dalyvauja mm, geranoriškais, pavai, pa, geranoriškais pagrindais ir NATO čia taip pat dalyvauja, Prancūzija šiek tiek kitais pagrindais veikia, žodžiu, šiaip ar taip, e, pagrindas yra laisvanoriškas. To šalis, kurios kažką nori padaryti, jos tą daro ir jeigu įsipareigoja, tai ir padaro. Kažkokių tai prievalių čia nėra. Gynybos ir saugumo politika turi tokį vieną didelį privalumą ir riziką, nes valstybės narės priverčia uh, E, laikytis įsipareigojimų. O tada kyla klausimas, jeigu tos valstybės narės įsipareigojimų nesilaiko, tai kas tada bus, jeigu valstybė nebesilaiko savo įsipareigojimų e, bendrai saugumo ir gynybos politikai, kasgi vyksta. Pamatysime tą metų pabaigoje, ko gero e, redaguodami, rašydami tikslesnį tą dokumentą, aš manau, kad bendroji saugumo ir gynybos politika turėtų būti inkluzyvesnė, labiau visus įtraukti ir galbūt į šią politiką reikėtų įtraukti ir kitas valstybės, galbūt netgi sukuriant neinstitucionalizuotą bendrąją gynybos ir politikos, e, bendrąją gynybos ir PESCO Kalbant apie projektus, tai didžiausias klausimas kyla dėl nuoseklumo, kalbant apie operatyvinius veiksmus ir kitus. Mes turime jau tam tikrų projektų numatę, bus ir kitų projektų, tačiau vienu metu reikės kažkaip susistiguoti ir pasižiūrėti, kaip tą e, strategiją su, e, suderinti su Europos ambicijų lygmeniu. Taigi reikės operatyvumą ir strategiją kažkaip suderinti, padaryti nuosekliomis. E, Egmontas padarė, surašė dokumentą dėl vieno iš PESCO dokumentų. Ir čia reikėtų pasižiūrėti, ar tas projektas galėtų apimti ir kitus. Tačiau čia reikėtų pasižiūrėti, kaip suderinti, kaip priderinti labiau e, požiūrį e, ėjimo iš apačios į viršų. Reikėtų prisiminti, kad PESCO E, atsirado anksčiau negu Prancūzijos gynybos e, fondai. Iniciatyvos ne visai sutampa viena vertus. E, Prancūzijos instrumentas nukreiptas į įmonės, o pesko į valstybės. Tikslai vienoje ir kitoje nebūtinai sutampa pramon, pramoniniai, pavyzdžiui, yra planai apsirūpinimo, e, tie e, planai į pesko neįeina, tuo tarpu į pesko įeina tokie tikslai, kurie e, galbūt daugiau trumpo ir vidutinio laikotarpio, čia galite su manim ginčyti, tačiau vis tik tais aš manau, kad kalbant apie technologijas, tai tie tikslai yra ir gerokai ilgalaikiškesni. Tokiu būdu mes galėsime net iki 40-ųjų ir tolimesniam laikotarpiu numatyti savo veiksmus. Taip pat reikėtų kažkaip susijęti PESCO ir Europos e, gynybos fondą E, kad tos dvi iniciatyvos abi, pri, e, priklausytų abidvi gynybos politikai, nors politikai. Aš manau, kad visi dabar galvoja, kaip padaryti, kad su trečiom valstybėm vyktų aktyvesnis bendradarbiavimas, nes juk uh, su, su trečiosiam valstybėm nebūtinai susitarsime, kad jos ta, tas dvi programas traktuotų vienodai. Pavyzdžiui, Lenkija jas abidvi atskiria, tačiau reikėtų pasižiūrėti, kaip e, struktūriškai padaryti taip, kad e, vyktų sklandesnis bendradarbiavimas. Kalbant apie gynybos e, tą programą, tai reikėtų finansuoti bendresnės programas nukreiptas į gynybą ir čia aišku, kad tuo tikslu reikės sukurti ambicingesnį ir tvirtesnį dokumentą europinių lygmenių, kuris visą tai reglamentuotų. ir kita vertus su Europos gynybos, iš Europos gynybos fondų reikia finansuoti pačius svarbiausius projektus. Kitaip tariant, tuos projektus, kuriems finansuoti neužtenka finansavimo iš valstybių narių. Bet kokiu atveju, vienai ir kitai programai reikia nustatyti tokius instrumentus, kurie leistų bendradarbiauti, kuo glaudžiau bendradarbiauti, tokiu būdu ji bus stipri ir tvirta, tokia tvirta, kokia niekada praeitie nebuvo. Kalbant apie PESCO, mes jau turime du, dviejų metų patirtį, turime naujų instrumentų, kurie iš tiesų būtini, jeigu norime padaryti taip, kad Europos gynybiniai pajėgumai atrodytų patikimiau viso pasaulio akise. Pirmininkė, dėkoju. Dabar e, kitiems prelegentams suteikiu žodį, ponas Radek Sikorski. <coughs> Ačiū už suteiktą žodį. Aš e, neseniai pradėjau dirbti parlamente, šiame komitete. E, Na, pesko, tiesą sakant, šiek tiek išmanau. Ir turiu pasakyti, kad e, visko, kas pasakyta, iki galo nesupratau. Aš norėčiau štai ką dabar ko paklausti. Jeigu kiltų naujas konfliktas ES periferijoje, Dabar visi vadovaujasi, tiksliau, JAV prezidentas yra labai nacionalistas ir individualistas. Ar mes tokie pat bejėgiški būtume kaip 90-aisiais metais Balkanuose, ar geresnė situacija būtų? Libijoje, Alžyre, kaip su tuo atgrasimu. Aš norėčiau sužinoti, kokie pajėgumai ir kiek laiko galėtų būti dislokuoti realiai vietoje. Ar jūs esate pasirengę piliečių lūkesčius atitikti, pavyzdžiui, apsaugoti ES išorės sieną? Taip pat norėčiau sužinoti, ar tai, kas siūloma PESCO, prives prie tokių ambicijų įgyvendinimo, ar čia vėl bus e, metai, gal net dešimtmečiai tuščių kalbų. Aš norėčiau sužinoti, kiek finansavimo reikės tokiems tikslams pasiekti, bei kiek komisijos siūlomas e, biudžeto mažinimas e, būtų grėsmingas tam, ką, jų, ko jūs siekite. Mes e, Europos parlamente esame už europinius sprendimus toms problemams, su kuriamis atskiros valstybės narės nesusidaroja. Taip pat mes juk turime patirties organizaciniuose klausimuose arba, pavyzdžiui, išorės dislokavime. Pasižiūrėkime į NATO operacijų finansavimą valstybių narių bei e, tos paskatos iš to atsirandančios e, nieko nedaryti ir likti namuose. Man atrodo, kad e, dar prieš prezidentui Trumpui uh, E, pradedant eiti pareigas, JAV mums sakė, kad e, bus tokių operacijų, kurios nebus mums naudingos. Paimkime Libijos pavyzdį. Dvi valstybės narės bandė čia įsikišti ir įsivaizdavo, kad jos žino, ką daro. Juk tai yra mūsų sukurta betvarkė, problemos mes turėtume tokią gynybinę sąjungą sukurti, kuri būtų verta tokio pavadinimo. Mano manimu, gynybos sąjunga susilauktų didelės paramos ES piliečių tarpe, taip pat ne vienoje valstybėje narėje. Tačiau aš norėčiau, kad tai būtų galbūt paprasčiau, netai biurokratiškai surašyta. Aš pats, pavyzdžiui, paimsiu savo pavyzdį, aš norėčiau suprasti, apie ką čia kalbama. Taigi norėčiau paskatinti jūs būti drąsesniais, kalbėti tiesiai šviesiai. Man atrodo, kad Europos gynybai atėjo laikas dabar. Mes turime ES lyderių, tokių kaip, pavyzdžiui, prezidentas Makronas, kuris siūlo rimtų sprendimų Pavyzdžiui, jis kalba netgi apie ES vaidmenį brandolinėje srityje, brandolinėme planavime. Na, aš galbūt pesko su tuo nesiečiau, tačiau pasakysiu, kad e, šiuo metu nuotaikos pasikeitė ir e, ES taip pat gynybos srityje keičiasi požiūris. Aš tik pasakysiu, kad aš labai palaikyčiau jūs, jeigu jūsų sprendimai ir siūlymai būtų drąsesni. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis Arno Donžon, EPP. Dėkoju. Po to, kai viską išklausėme ir toliau, mano vertinimas, kurį suteikiu Pesko, lieka tas pats, kitaip tariant, buvo dėtas labai stambus didelis ir daug žadantis žingsnis į priekį, kaip e, sakė Žan Pamulnie savo pasisakymę, tačiau vis tik tais realus rezultatas dar toli. Tikrai negalime sakyti, kad jau nugalėjome, e, jeigu galime sakyti, sakyti, kad ESCO pasistumė į prie, priekį, tai negalima sakyti vis tik tais, kad e, gynyba Europos į priekį stumėsi. Daug instrumentų yra narė, valstybių narių rankose, tačiau šiandieną norėčiau išsiaiškinti apie patį procesą. Mes padarysime to proceso strateginę apžvalgą. Kas įvyko per dviejus metus? Man atrodo, kad e, labai visi kalbėjo daug apie Pesko, norėjo jį parduoti kabutėse, buvo 47, net 47 projektai, tai nėra rimta, reikėtų juos atsirinkti. Daug šalių siūlė įvairius projektus, e, galbūt e, iš principo to šalis labiau nori dalyvauti tose projektuose, ne tai, kad labai jau ten tikisi kažko, kad e, Europos pajėgumai pagerės ar panašiai. Taigi 47 projektai. Faktiškai dalyvauja visos ES valstybės, tačiau būtų malonu, kad šiandieną sužinočiau, kad iš tų 47 projektų tas ir tas konkretus projektas, vienas ar kitas, yra geresnis negu kitas, kaip PESCO pavyzdžiui kaip PESCO jungiama su um, Europos gynybos politika. Me, aš kaip piliečių atstovas norėčiau gauti atsakymus, nes piliečiams daug kalbame apie gynybinę Europą, e, O kai norime parodyti kažkokius konkrečius dalykus, tai nieko negalime, bet vis tik tais reikėtų parodyti tuos konkrečius dalykus, kuriuos įgyvendiname konkrečiai, nes valstybėms kyla natūraliai klausimų, mes visi keliame klausimų, kaip mes išsisuksime su Europos gynybos fondu. Tačiau į šį klausimą atsakymo taip ir neišgirdau ir mane tai labai liūdina. Jean-Pierre Molny sakė, kad mes visai teigiamus dalykus dabar esame pasiekę, tačiau manau ir bijau, kad dėl to inkluzivumo ir dėl to, kad labai viskas skaitmenizuota, dėl to, kad viskas vyksta ne vien valstybėse narėse, bet ir kitur, viskas gali išsitęsti daug, daug metų. Taigi Rezultatų laukiame, bijau, kad tų rezultatų lauksime labai ilgai, du metai yra be galo mažai. Tikėtis galbūt tų rezultatų. Jūs negalite pakeisti valstybių narių, tačiau vis tik tais reikėtų pasižiūrėti, kas iš tų projektų pastumėta, e, kokių apčiuopiamų žingsnių tuose projektuose padaryta, nes antraip kas iš tų projektų krūvos, kurie kaupėsi ant stalo, jeigu jie nėra įgyvendinami. Jūs kreipiatės į parlamentarus. Mes parlamentarai, aš parlamentaras irgi negaliu atsiskaityti savo rinkėjams, kas konkrečiai yra padaryta. Jūs turite ryšių su PESCO sekretorijatu, tai tas PESCO sekretoriatas gali pasakyti konkrečiai, kas vyksta, kas nevyksta. Jeigu kažkas nevyksta, tai taip ir pasakykite. Reikia, kad galų gale į tą gilų išraustą griovį įlietume šiokio tokio turinio. Vis tik tais E, neįmanoma tas didelis atotrukis gynybos rytyje. Europos piliečiams reikia kažką pasakyti. Kažkas vyksta arba kažkas nevyksta. Tačiau mes gyvename europinėme burbule, kažkokiais strateginiais svaičiojimais pasiteikiname, tačiau konkrečių klausimų nesprendžiame. Merci. Uh... Pirmininkė. Dėkoju. Petras Auštrevičius, Renew Europe. Thank you, Natalie. Thank you. Dėkoju, Natalie. Dėkoju visiems prelegentams užsitiktą informaciją apie PESCO. Na, gal pirmiausia reikia sutikti dėl to fakto, kad PESCO yra gan naujas dalykas ES, nauja iniciatyva. Taigi, ar čia reikia tikėtis stebuklų? E, te praeis vos keliems metams nes e, kalba eina ne apie dešimtmečius, o apie tik keletą metų nuo tada, kai buvo inicijuota PESCO ir jo projektai. Taigi aš manau, kad reikia būti realistiškiams. Na ir veikiausiai pirmiausia reikėtų vertinti, ar veiksmingas koordinavimas, nes nuo jo viskas priklauso ir nuo tų šalių grupių, kurios dalyvauja tam tikrose PESCO projektuose. Na, kiek aš žinau, Lietuvos koordinuojame PESCO projekte, e, dėmesys skirimas kibernetinio atsparumam, žinau, kas vyksta, kalbuosi su mūsų gynybos ministerijos atstovais, na ir žinau, kad pradžioj nebuvo kažkokios būdinčios komandos, kuri galėtų reikalai at, esant atvykti į tą šalį, kurioje atsiranda problemų dėl kibernetinio saugumo. Dabar tokia um, komanda atsirado, yra naujas e, strateginis požiūris, yra naujų pajėgumų. Taigi mano patarimas būtų štai, koks mums tai reikalinga. Ir galbūt vertėtų pasikviesti tam tikrose PESCO projektuose dalyvaujančias šalis ir uh, aptarti skirtingus projektus, jų gyvenimo lygmenius, tam, kad galėtume suvokti, kokia yra tam tikrų projektų specifika. Na ir, tarkim, jeigu yra projektas jau pasistumės į priekį, galima pakviesti skirtingų valstybių narių atstovų ir galėtume gauti labai detalios informacijos apie vieną ar kelis konkretus projektus, čia jau mūsų sutarimo reikalas. Ir taip galėsime geriau suvokti ir pesko specifiką. Aš manau, kad reikia atlikti šį darbą tam, kad e, konkrečiau suvoktume, mm, kaip veikia pesko, tačiau kiek teko girdėti iš gynybos ryties atstovų, jie yra labai patenkinti, patenkinti pažangą ir mano, kad e, valstybės narės tikrai nešia gerą indėlį ir tikimasi tolimesnės pažangos tikimasi, kad bus žengiama į priekį. Na ir aš nebejoju, kad laikui bėgant bus gerų PESCO veiklos pavyzdžių įgyvenant konkrečius projektus. Na, o dėl to, kad PESCO projektų skaičius išaugo 24 iki 47, mm, tai sakyčiau, čia gal kalbėkime apie projektų plėtrą ir bendradarbiavimo gilinimą. Na, o kokiu pagrindu atrenkami e, projektai? Ar jų, išauks, jų skaičius išauks iki 60? Ar tikrai jų tiek reikia? Bet galbūt galėtumėte mus informuoti apie jūsų asmenį nuomonę, koks būtų galbūt optimalus peskų projektų skaičius. Antras dalykas – ar yra mm, šiuo metu kitų valstybių narių pasiūlymų padidinti PESCO projektų skaičių nuo 47 iki didesnio skaičius, kokiose srityse ir kokių bendrų išvadų galite padaryti vertinant valstybių narių koordinavimas jau dabar, ką galima konstatuoti. Ar yra kažkokių bendrų problemų arba galbūt pasiekimų Ir pavyzdžiui, per bendrą sprendimų prieimo procedūrą galbūt galima kažką būtų pagerinti tam, kad pesko veiktų sklandžiau. Dėkoju. Merci, monsieur Gal. Dėkoju, ponas Galeris, EPP. Dėkoju, ponė pirmininkė. Paprašysiu dalyvaujančiųjų mūsų klausimus suprasti štai kaip, kad mes vis viską vertiname kritiškai, bet juk tikslas yra pasiekti gerų rezultatų. Tai nereiškia, kad mes iš esmės abejojame dėl šios politikos, ją kvestimuojame. Ne, priešingai, nes tikslas yra e, užtikrinti Europinę pridėtinę vertę šios politikos srityje, įgyvendinant. E, mums svarbius dalykus. Pavyzdžiui, vertinant grėsmės ar Šiaurės Afrikoje, ar Libijoje, ar Sahelėje, ar Balkanuose. Uh, Na ir tarkim, jeigu atsirastų poreikis e, šioje srityje plėsti bendrą veiklą, tai čia tikrai tam reikalingas vertinimas. Na ir daugelis projektų jau buvo um, numatyti nacionaliniuose planuose, nu, po to buvo įsteigta PESCO ir jau čia atsirado europinis pagrindas. Šiaip, mano manimo, svarbu yra štai, kas, pavyzdžiui, kad procesas, kart procesas turėtų aiškiau leisti mums vokti, ko mums reikia. Tokiu būdu galėtume geriau įvertinti e, tai, kas egzistuoja, išanalizuoti, įvertinti, kokie yra trūkumai, deficitas, o jau po to pažiūrėti, ko reikia bendrai pasiekti. Ir kart procesas leis priori, nusistatyti prioritetus įgyvendinant projektus. Šešiems projektams uždegta žalia šviesa. Na ir yra numatytas ir atskiras finansavimas, taigi galbūt jūs galėtumėte dar sėki konkrečiai vardyti tuos šešis projektus. Tiek daug jų, jų, jų kaip ir nėra. Dar paliesiu ir kitą aspektą. Konkrečiai trečių šalių dalyvavimas. Na, e, amerikiečiai jau kartą surašė piktą laišką konkrečiai dėl trečiųjų šalių dalyvavimo projektuose, o dabar Britams pasitraukus vėlgi kyla trečiųjų šalių dalyvavimo klausimas, mano manimu. Jeigu jau būtų leidžiama trečioms šalims dalyvauti, tai su sąlyga, e, kad būtų reglamentuojama visi IPR klausimai na, ir būtų nustatitinkamos atitinkamos taisyklės. Be to, kitas dalykas tai yra bendradarbiavimo finansavimas iš mūsų biudžeto. Na, įsivaizduokime, supaprastinta versija, projektas e, keturios dalyvaujančios šalis, trys iš ES, ketvirta Junktinė karalystė. Uh, Mm, tai, tai priklausomai nuo finansavimo apimčių, tai kadangi Junktinė karalystė nebėra valstybė narė, tai neturėtų būti vienodai traktuojama, pavyzdžiui, skiriant finansavimą tokiam projektui iš biudžeto. Štai tiek iš mano pusės dėkoju. Merci, monsieur Basescu du PPE. Ačiū dabar žodis panui Basescu apie PPE vardu. Ačiū pirmininkė. Aš pasistengsiu kalbėti kaip manoma trumpiau. Pažiūrėkime į mūsų galimybės apginti Europą. Atvirai sakant, aš nemanau, kad mums pavyks vieniems tai padaryti reikalui esant. Visų pirma, todėl, kad Mūsų pajėgos neprilyksta, pavyzdžiui, Rusijos pajėgoms, nepaisant to, kad e, prezidentas Makronas jau dabar yra pasirengęs kalbėti apie brandalinius pajėgumus, kurias turi dabar Prancūzija. Kiek žinau, e, net ir prezidentaujant e, Sarkozy Prancūzijoje, brandolinis arsenalas buvo integruotas į NATO sistemą. Tai nebuvo, tai jau nebebuvo kaip anksčiau individualios pajėgos, kaip nuo Degolio iki Sarkozy laiku, laikų. Tačiau palikime šį klausimą nuo šalyje. Aš nelabai įsivaizduoju, kaip mes galime apsiginti susidarius rimtai situacijai. Įsivaizduokime, kad rytinė ES siena patiria Rusijos spaudimą. Kaip mes vieni atsilaikysime, kaip mes vieni sureaguosime. Mano manimu, mes vieni negalime to padaryti, todėl būsimus veiksmus reikia orientuoti į tris tikslus. Pirmiausia, reikia sukurti tvirtą karinę pramonę Europoje. Atsakomybę turi dalintis atskiri e, subjektai atskirų pajėgumų srityje. Pavyzdžiui, jeigu mes visi dabar gaminame tankus, bet ko gero vienas kažkas tai Europoje gamins geriausius tankus – Tai kodėlgi dabar gaminti tuos tankus visose ES šalise, jeigu kažkas tai daro geriau? Kitas dalykas. Mes negalėsime apginti savo žemynų, savo sąjungos nuo Rusijos, tačiau mes galime daugiau nuveikti Afrikoje, pavyzdžiui. Tai turėtų būti mūsų prioritetas. Nes dabar tos grėsmės patiriamos iš Rusijos, lygiai taip pat yra patiriamos ir iš Afrikos. Pažiūrėkime į Afriką. Ar Prancūzija dabar yra ten viena? Mes palikome Prancūziją praktiškai ten vieną. Nepaisant to, kad teroristiniai veiksmai ten rengiami, paveiks mus visus. Galbūt tokios misijos galėtų tapti prioritetu europinėms intervencijoms Europos kariuomeniai. Įsivaizduokime, nereikėtų įsivaizduoti, kad vien tik tai nuo Rusijos reikia gintis. Taigi, Kaip jau sakiau, pramonė, toliau mūsų kitas prioritetas turi būti Afrika. Na ir trečias dalykas, mes turime sugebėti sureaguoti pirmi. Realybė yra tokia, ir visi tikriausiai žino, kad per pastaruosius dviejus, trejus metus NATO rytinė siena ir ES sieną yra stiprinama ir saugoma JAV. Jie čia dislokuoja daug įrangos, daug pajėgų prie rytinės sienos, tačiau pati Europa turi sugebėti sureaguoti. Aš sakyčiau, kad, kad tai galėtų būti tokios kuklesnės misijos, bet kartu uh, gerai matomos ir apčiuopiamos. Na taip, dabar turime 47 projektus. Galbūt per kitą valstybių narių vadovų sustikimą bus jau šimtas tų projektų, tačiau mums reikalingi yra proje, prioritetai, o prioritetas turi būti apsiginti nuo to, kas gali atkeliauti pas mus iš Afrikos. Ačiū. Dabar Renew Europe vardu Bernard Geta. Oui, Neįsijungęs kalbėtojas mikrofoną. Il est là. C'est bon Maintenant c'est bon. Merci de votre aide à tous. Je partage. Kągi, aš visiškai pritariu tam nekantrumui ir nusivylimui, kurį išreiškia kolegos. Aš ir pats trypiu kojomis iš piktumo. Ne tik tais pritariu tam, aš prisimenu tą laiką prieš porą metų, šiek tiek gal mažiau, kai jeigu pasakydavai Europinė gynyba Europinėse institucijose, taip pat ir parlamente tai skambėjo kaip keiksmažodis ir taryboje taip pat. Kolegos taiso mane, ką norite pasakyti, kad prieš tris metus tai buvo? Ne, tikrai ne. Palyginkime, kad jūs mane geriau suprastumėte. Aš užtikrinu, kad suprasite mane geriau po to, ką pasakysiu. Taigi, palyginkime. Viso labo prieš labai nedaug laiko Varšuvoje. Jeigu tik tais būdavo ištariama europinė gynyba, tai nuo tokių žmonių apsisukdavo ir bėgdavo visi su siaubu, ne tik tai Sikorskis, bet ir kiti. Ir valstybės institucijos Varšuvoje. Aš pavyzdžiui, prieš 3-4 savaitės buvau pas gynybos ministrą Lenkijoje kalbėjau apie tai, kad reikia gerinti gynybos pajėgumus, o jisai man sakė, aišku, kad mes už Europos gynybą. Taigi, kai situacija pasikeitė šitaip į tokią pusę, kai matome, kad Prancūzijos Vokietijos kovinis lėktuvas, apie kurį kalbėjome kaip apie neįmanomą dalyką, jau yra sukurtas, kai matome tankus, E, ir kai matome, kad Lenkai beldžiasi į duris ir kad tos durys atsidaro, tai galime konstatuoti, kad viskas pasikeitė. Taigi, brangus Danžanai, būtent taip ir atsitiko Müncheno konferencijoje, labai atsiprašau, ten nedalyvavau. Tačiau aš perskaičiau įvairių pasisakymų ir iš to supratau, kad tonas pasikeitė. Vis tik tais šiandieną ES atsiranda globalus supratimas, ypatingai netgi tokiuose sostinėse, kurios labiausiai buvo orientuotos į Atlantą. Netgi tose sostinėse jau priimamas faktas, kad ES žvilgsnis į Euro, e, Amerikos žvilgsnis į Europą ir į uh, alijanso narius pasikeitė. Tai ne tik tais Trumpo laikotarpiu taikytina, jau Obamos laikais pradėjo tokie dalykai, dė, dalykai dėtis ir, kaip sakė Merkel, tie pasikeitimai yra struktūriniai ir nėra konjunktūriniai. galima apgailestauti, galima šypsotis. Aš matau, kad visi taip ir darote. Bet užuot tą darius, galbūt galima kažką tai pasiūlyti, galbūt galima pradėti veikti. Na, gal užuot šypsojus sis ir šaipiusis galima pradėti kažką tai veikti. Mes neturime kol kas jokių iniciatyvų. Kodėl parlamente nepateikus, nepateikus kažkokių pasiūlymų? Kodėl turime kažką šypsotis ir užuot šypsojasi nepateikti pasiūlymų? E, e, pastabos iš salės, kurių vertėjai negirdi, nes jos sakomos ne į mikrofoną. Pirmininkė, labai atsiprašau, palikite laiko ir kitiems kolegoms, kurie nori pasisakyti. Pipo prelegentas dar nori pasakyti porą sakinių. Taigi, būtų labai gerai ir netgi būtina, atsižvelgiant į tai, kaip 27 sostinėse keitėsi tonas ir nuomonė, kad parlamentas pagalvotų apie tai, kokius pasiūlymus galima pateikti. Dėkoju. Ponas Mikser. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bandysiu pasisakyti glaučiau. Mano manimu, kad per PESCO projektus ir per EDF ir per šias puikias ES iniciatyvas, kas aišku jau savami yra geras dalykas, mes galėsime derinti tarpusavį mūsų procedūras, standartus, gerinti saveikumą. Aš manau, kad tai yra geras dalykas. Taigi, mano manimo, reiškia tam tik tikras dėsningumas. Tai ES nusistato tam tikrus tikslus, e, plataus masto strateginius tikslus, bandydama mm, pasiekti kažko plačių mastų, pasaulinių lygių. Na, o po to mes staiga suvekime, kad trūksta gebėjimų, yra rimtų spragų ir e, tuomet siūlome, siūlome projektų, kurie, lyginant su plataus masto politiniais tiksl, tikslais, yra gan menko masto. Tačiau vis dėlto e, gal reikėtų viską teigiamai pažiūrėti, o kai kalba eina apie pajėgumų panaudojimą, tai paaiškėja, kad Europos Sąjunga bendrai gali išsiųsti keletą e, tūkstančių instruktorių iš valstybių narių. Na ir galbūt paėgas galima apjungtis kitaip. Gal tai nėra savaime um, pati savaime problema, kai mes e, bandome kažkaip apjungti tokias pajėgumus, tačiau kaip Europos Sąjunga politinių požiūrių nes, nesugeba panaudoti tų dalykų, kuriuos jau turime dėl vairių suvaržymų. Mes daug čia kalbame apie e, Europą siekius sitikrinti strateginį autonomiškumą. Man kila štai koks klausimas. Ar jūsų manimu iš viso tokių jau per pesko kartą e, kitas iniciatyvas galima to pasiekti? Ar e, kažkaip reikėtų iš esmės pasi, pakeisti požiūrį, jeigu norime kažko konkret realistiškai pasiekti? Ir galiausiai PP, e pane Leksman, prašau. Dėkoju turiu trumpą klausimėlį, nes kiek žinau. Ir beje, gal galėtumėte patvirtinti, ar šie skaičiai tikri, bet po Brexito 60 procentų finansavimo uh, gynybai NATO kontekste bus tiekiama ne ES valstybių narių. Tai yra esminis pokytis. Taigi, ar tai atsilieps bendradarbiavimui ir PESCO pavyzdžiui, kitų projektų kontekste, kaip, pavyzdžiui, yra e, Europos intervencijų um, priemonės kontekste ir kaip yra su bendradarbiavimu tarp PESCO ir NATO. Dėkoju. Tai buvo paskutinis klausimas ir dabar paprašysiu mūsų prelegentų uh, atsakyti tuos klausimus, kurių atveju turi daugiausia žinių. Na, o šiaip manau, kad visi šie skirtingi klausimai rodo, jog apskritai yra didelis susidomėjimas šią temą, šią sritimį, o taip pat e, atrodo, jog suvokiama, jog yra atotrukis tarp politinių ambicijų ir tų politinių ambicijų gyvenimo priemonių, o taip pat yra frustracijos dėl uh, tos informacijos, kuria dalymasi su Europos e, parlamentu. Pakvietime čia tam, kad galėtumėte informuoti apie tai, kaip, e, kokie yra bent pirmojo struktūrizuoto bendradarbiavimo šios rytyje vertimo rezultatai. Na ir taip, aišku, ben, tai yra priemonės, kurios yra bendros gynybos rytyje ir apie tai jau kalbama seniai. Ir užtenka kalbėti, reikia kažką pradėti. O dabar jau pradėta, o dabar kalbame apie tai, kad reikia įvertinti procesus. Jūs labai E, konkrečiai kalbėjote, kokių pastangų deda konkrečios dalyvaujančios valstybės narės, o dėl pačių projektų, tai, na, netrodo, kad trikštumėte entuzijazmų, bent jau nesudarė toks įspūdis. Na, o šiaip e, mus rinkdami mūsų rinkėjai turėjo lūkesčių dėl bendros gynybos politikos. Ir ne taip, kaip ponas Ikrevskis, negaliu kreiptis į savo um, rinkėjus ir pasakyti po šios popietės klausimo dabar jau viską supratau, galiu jums ir viską paaiškinti. Man susidarė įspūdis, kad viskas taip likščiol, e, tarsi jūs čia dėliojate bananus į dėžutės, o mes dabar tarpusi tarmės, e, koks, kokia, kokio kalibro turi būti tie bananai. Ne, juk kalba eina apie gynybą ir lūkesčių lygis yra fenomenalus. Ir ne paskutinis įkis, kai mes kalbame apie, apie nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą ir gynybos rytyje. Ir, e, ir tiesą sakant, čia ne vien tik tarp valstybinio bendradarbiavimas rytis. Tai šis rytis turi tiesioginio poveikio ir Europos e, gynybos e, fondui, finansavimui iš jos. Taigi reikia kurti kažką tokio, e, kuo galėtume didžiuotis ir galėtume pasakyti štai valstybėms narėms, štai kokia yra pridėtinė vertė, kas ne visuomet yra savame suprantama. Dabar paprašysiu atsakyti klausimus. Thank you. Uh, thank you all these, all these remarks. dėkoju. Dėkoju už daugybę pastabų. Na taip, mes čia ir atvykome e, tam, kad e, atsakytume visus klausimus, suteikti visą informaciją. Atsiprašau, kad galbūt mano pristatymas buvo veikiau techninio, ne politinio pobūdžio. Aišku, kadangi kalbame apie techninius dalykus, detalės yra svarbios, nes nuo jų priklauso, kaip viskas įgyvenime praktikoje. Aišku, e, pesko trutinė peržiūra yra labai svarbus dalykas bandžiau kalbėti apie ekonominę, strateginę, politinę to mūsų uh, atliekamo darbo svarbą, tačiau kita vertus nepamirškime, kad šis uh, darbas apima įvairius etapus, uh, taigi neturime dar visų atsakymų, bet galiu pasakyti, kad PESCO kartu su gynybos fondu ir su KART iniciatyva kol kas davė geriausių atsakymų, kai kal apie kalba eina apie Europos gynybos politiką. Na, kitas dalykas tai struktūrinis finansavimas, kol kas 60 procentų finansavimo yra skirima iš nacionalinių biudžetų, na, e, tai yra susijęs su gynybos struktūromis, skaitant ir pramoninį struktūrą. Ir mes atliekame tas užduotis, kurias nusistatėme 20 metų. Uh, 60 e, tūkstančių uh, kariškių per 60 dienų, pavyzdžiui, Balkanų e, laikais buvo toks tikslas ir kol kas šios užduoties vis dar negalime gyvendinti. Buvo užduotas Na ir buvo štai koks klausimas, kadangi keičiasi kontekstas, ar nereikėtų peržiūrėti ir tobulinti šių uh, tikslų. Na ir svarbu nepamiršti, kad mes neturime kolektyvinės gynybos, mes turime teritorinį gynybą, visa kita yra NATO prerogatyva. O kai dėl pajėgumų, tai yra valstybių narių pajėgumai, kurių dėka galime vykdyti operacijas ir europinių lygių. Na, o prioritėtų nusistatymas, aišku, yra esminis dalykas, nes neturime bendrų pinigų nei per Europos gynybos fondą, nei kažkaip kitaip, kas leistų viską finansuoti. Taigi reikia prioritėtų Ir reikia politinių požiūrių nuspręsti, kokiuose srityse bus kokie prioritetai. Ir aišku, mes turime sutelkti į tai, kad pasiektume tokį momentą, kad galėtume įvykdyti tas operacijas, nesvarbu, kurios būtų, ar periferijoje, ar Afrikoje, na ir iš tikrųjų, ar Libijoje netgi, mes iš tikrųjų turime viską patobulinti tam, kad galėtume e, reaguoti, įsikišti. Mes turime pajėgumą Europoje, tačiau kitas dalykas tai logistika, pajėgumai, visko jungimas. Tam, kad e, viską galėtume apjungti, skirti ir panaudoti sudėtingoje, pavojingoje aplinkoje. Na, Taip, mes turime sistemą ir, aišku, vertiname skirtingus scenarius, bandome vertinti trūkumus, e, kaip juos išteisyti. Bet tai ne mano rankose. Uh, tiesiog norėtųsi, kad dis, į diskusiją sugrįžtų aistra, ugnelė, nes e, tikrai laikas pribrendęs, turėkite teigiamą tai požiūrį, viskas labai svarbu, JAV traukiasi, mes turime būti labiau nepriklausomi. Strateginis ne, autonomija tai yra iš tikrųjų nėra absoliutus tikslas, mes aišku stengiamės tai patobulinti. Ir, pavyzdžiui, dalindamiesi įslaptintą informaciją, gerindami gebėjimus ir taip toliau. Na, nu, kai kalba eina apie Europos gynybą, tai ne vien tik tais, tai yra, yra apsauga nuo vidinių, išorinių, tarp valstybinių grėsmių. Tai, na, galiausiai viskas susideda tai, kad reikia laimėti. E, taigi, tikrai bandysiu pasisemti įkvėpimo iš jūsų. Ar per pasruosius dvis metus buvo tik tai tuščiai kalbama? Nemanau, nes pirmas iki buvo sukurtos naujos priemonės, kurių prieš 3-4 metus nebūtų buvę įmanoma įsivaizduoti. Europos biudžete net atsirado atskira biudžeto įlūtė gynybai. Na ir aišku, labai viliuosi, kad bus numatytas ambicingas finansavimas. Tai kol kas nenuteikia optimistiškai turint galvoje, kad um, yra mažinas finansavimas visur, bet iš tikrųjų tai duos postumių tam, kad iš tikrųjų būtų pakilėtas į aukštesnį lygį Europos bendradarbiavimas saugumo srityje, gynybos srityje tikrai to žodžio prasme. O kitas dalykas dėl išorės operacijų, jeigu sugebėtume jas vykdyti. Tai kol kas viskam įvertinti, viskam atlikti reikės 50 metų, tam reikia ir diskusijų su valstybėmis narėmis, ir e, su kolegomis turime sustelkti šiuos rezultatus ir iš tikrųjų tikėkime, kad po keliurių metų jau tikrai galėsime vykdinti e, operacijas. O dėl mokesčių mokėtojų, tai svarbiausia, kad už jų pinigus būtų pasiekta maksimali pritinė vertė ir viskas, aišku, susideda į operacijas, jų vykdymą ir, aišku, nepamirštant, kad reikia sutilkti į tai, ko Europai iš tikrųjų reikia, ką Europa gali padaryti, pramonės indėlis šiame kontekste, aišku, yra svarbus, o dėl vientisumo, nuoseklumo, tai taip pat esminis dalykas, mes turime gebėjimą sukurti prioritetus tokiame kontekste, kuris ir skatina vykdyti vairias iniciatyvas, sutilkime skirtingus dalykus, tačiau jie gali būti sugrupuoti į prioritetus. Taigi reikia juos tinkamai pasirinkti. Na, sakykime, turime daugiau techninių atsakymų dėl to, kaip tarpusvai derinami procesai, mes deriname skirtingose komitetuose ir tvarkaraščius. Na, mes, aiškus, Galime ypatingą dėmesį skirti rezultatų įgyvendimui. Ir pesko yra naujas dalykas, ta prasme, nes e, iš tikrųjų pesko dėka, e, pesko gali parodyti, kad valstybės narės gyvendina prisimtus įsipareigojimus, o jeigu jos to nedaro, tai tuomet PESCO sekretariatas gali reaguoti ir netgi pagal sutartis uh, taikyti sankcijas, netgi nutraukit narystę. Ar tai tikrai įvyks, tikrovė nežinau, bet pirmas iki mes mūsų arsenale turime šią priemonę. Anksčiau jos nebuvo. Ir pabaigai asmeninė gaida, aš buvau tarybos. E, darybos e, darbo grupės pirmininkas, kur buvo e, rengiamos išvados dėl šių priemonių ir lyginant su 2013-2014 metais tikrai situacija gerokai pasikeitė. Na ir taip, bendradarbiavimas gynybos rytyje buvo problema, o dabar jau kalbame apie tokį bendradarbiavimą. Tai aišku, valstybės narės turi skirtingų lūkesčių, viską žiūri skirtingai ir ponas Borelis apie tai kalbėjo. Uh, nes ne visų valstybių narių saugumo interesai tie patys, ta pati istorija, toks pat požiūris. Ir todėl darbas ties strateginiu kompasu bus labai svarbus, nes tokiu būdu galėsime remtis grėsmių analizę, parengti strategiškesnius dokumentus, tam, kad galėtume suformuoluoti bendrą požiūrį į grėsmės ir rizikas ir taip galėsime kurti bendrą strateginę kultūrą ir žengti prieki. Na ir iš kai kurių narių žinau ir teko ir čia girdėti, kad reikia užkaišyti egzistuojančias spragas. Taigi reikia gilingi veiksmai, rezultatai, galbūt ne mažinant ambicijų lygį, bet e, viską gyvenant laipsniškai, pasirinkant tokį realistiškesnį požiūrį, e, įgyvendinant tuos dalykus, su kuriuos nusistatėme kaip įgyvendintinus. Ir, ponė pirmininkė, jeigu turėtumėte kokiu nors klausimu, mielai juos atsakysime. Mano manimu, PESCO yra svarbi reikalinga priemonė, jos dėka valstybės narės prisėmė į privalomus įsipareigojimus, apie kuriuos turi teikti ataskaitas. Na, o dabar turime pasirūpinti, kad valdymas būtų patobulintas ir tokiu būdu galėsime geriau įgyvendinti mūsų pačių nusistatytus politinius tikslus. Na ir turėtume toliau dirbti tam, kad užtikrintume Europos strateginę autonomiją. Tai tiek iš mano pusės ir m, mm, reikalai esant, mielai atsakysiu. Euh, Dėkoju. Galbūt per 2-3 minutės kiekvienas galėtų atsakyti, kadangi darbo tvarkėje yra ir kitų klausimų. Vėluojame, matome, kad labai visi domisi šiuo klausimu, labai daug kas ką turi pasakyti. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Ačiū už klausimus. Labai geri klausimai, taiklus. Dėl to, ką jūs sakėte ir dėl to, ko jūs klausėte. Ar mes mm, galėtume atremti Vakarų Balkanų scenarių dar kartą? Kolega jau iš dalies atsakė jūsų klausimą. Atsakymas yra gana aiškus. Mums labai trūksta pajėgumų tokioms operacijoms įgyvendinti. Kas dėl planavimo, tai mums labai aišku, mes žinome, ko mums trūksta. Yra planuojami scenarijai, mes e, turime tų scenarijų galimų. Ir štai dabar bandome e, tas pajėgumų spragas užkamšyti. Ir tos pajėgumų spragos yra pagrindiniai pesko argumentai. Būtent tai turėtų stumti pesko į priekį. Tačiau kol kas bent jau taip nevyksta. Ir Taip yra dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, kodėlgi? Jeigu valstybių narių dabar paprašytume per trumpą laikotarpį gyvendinti projektus, tai jie iš karto žiūrėtų į nacionalinius planus. Nacionaliniai planai yra sudaromi 5, 10, 15 metų ir ko gero e, didelių kažkokių tai trūkumų, spragų, kurias užpildytų europiniai projektai, čia irgi nėra. Taigi mes turime žiūrėti į ateitį, Taigi, mes turime labiau žiūrėti į ateitį, turėtume palaikyti valstybės narės, identifikuojant tinkamus projektus. Ir štai dabar jau pradedame tai suprasti. Na, o paskutinė grupė projektų buvo labiau apčiuopiama susijusi su poreikiais lyginant e, su pirmąją grupę. Pagaliau jau nepavyksta tai padaryti. Na, o kita priežastis, tai čia jau būtų mano asmeninė nuomonė, mums labai reikia aptarti, koks yra pesko tikslas. Ar pesko tikslas didžiausias yra apsaugoti Europos strateginį suverenumą ar autonomiją, ar tas tikslas yra platesnis? Ar Tai taip pat apima ir parama valstybėms narėms jų pajėgumus plėtojant. Ir čia jau būtų valstybių narių perspektyva, ne vien tik tai e, europinė. Taigi visą tai reikia išsiaiškinti. Mes su savo CDP prioritetais e, turime platesnę viziją negu CSDP. Tai reiškia, kad pajėgumų spragos Europoje yra yra numatytos aptarti. Na ir pabaigai norėčiau paminėti vieną PESCO projektą. Norėčiau parekomenduoti juo pasidomėti. Tai yra atsako į krizę operacijų banga. Šis projektas galėtų išsirutulioti į realias europinės pajėgas, kurios galėtų būti panaudotos vėliau didelio masto operacijose. Šiuo metu mes tai aptarėme projekte, su projekte dalyvaujančiomis valstybėmis. Būtent tai galėtų būti mūsų tolesnių veiksmų brandolys. Dėkoju. Na, labai trumpai porą sakinių. Aš bandysiu pasisakyti trumpai. Taigi, dabar pasakysiu štai, ką pesko nėra panacėja kažkokia, nepaisant to, tai yra labai galinga priemonė, kurią turi valstybės narės. Tačiau dabar pasižiūrėkime į Dabar pasižiūrėkime į žmonių gyvenimo trukmę, 80 kažkiek tai metų ar ne, ir pasižiūrėkime į PESCO e, egzistavimo e, trukmę. Ir čia, ko gero, į tai reikėtų žiūrėti kaip į regbio žaidimą. Štai Pesko atveju Per dviejus pastarosius metus valstybės narės jau e, pradeda bendradarbiauti. Ir būtent čia, kaip regbio žaidime, valstybės narės turi žaiti, ka, žaisti kartu bendradarbiauti. Na, o kas dėl PESCO, tai čia yra sėkmės istorijų. Kas dėl bendradarbiavimo, tai PESCO e, projektuose valstybių narių bendradarbiavimas yra naujas dalykas. Štai valstybės narės e, e, iki šiol nebendradarbiavusios su tam tikromis valstybėmis narėmis dabar tai daro per PESCO projektus. Aš siūlau pasižiūrėti į pesco.europa.eu svetainę ir pasižiūrėti, kokio tipo bendradarbiavimas tarp valstybių narių čia egzistuoja. Projektas gali būti gyvendintas bet kur. Valstybėms narėms nereikia pesko, kad būtų projektai gyvendinti. Nepaisant to, pesko yra šiek tiek daugiau negu tai. Tai yra planuotojai planuojantis kartu, tai yra žmonės, kariškiai, realiai čia dirbantis šioje srityje, konkrečiai pradedantis dirbti kartu. Aš manau, kad čia reikia strateginės. Reikia strateginio požiūrio, tačiau manau, kad mes turime padėti valstybėms narėms e, bendradarbiauti tarpusavyje. Kodėlgi? Todėl, kad PESCO yra valstybėms narėms skirta. Ir mes, aišku, darome viską, kad būtų teikiama pagalba valstybėms narėms. Na, o kas dėl NATO, dėl bendrosios deklaracijos? Mes bandome padėti valstybėms narėms padėti, pasiekti tikslų, uh, pagal bendrąją deklaraciją. Dabar žodis ponui Molny. Labai trumpai suteiksiu jums žodį. Pirmiausia, mane labai džiugina pasisakymai dėl ambicijų ir dėl lūkesčių. Antra, netgi aš pagalvojau, nejaugi mane pasiekė europesimizmo e, virusas ir e, biurokratinės kalbos virusas. Nieko nesupranta žmonės, ką mes sakome. Jeigu norime, kad e, būtų didesnis poveikis, mums reikia kalbėti tiksliai. 20 tų e, privalomų nuostatų. Aš manau, kad jas reikia iš, išrašyti juodu ant balto. Jau anksčiau buvo tų įsipareigojimų, buvo, jie buvo tikslesni. E, Dabar norėčiau pasakyti, kad kiti tie įsipareigojimai yra daugiau tokie, kad, na, kaip e, pasakoja, formulu, formuluoja jaunikaitis, noriu būti gražus ir turtingas. Bet vis tik tais reikėtų pasižiūrėti, kaip valstybės uh, laikosi savo įsipareigojimų, nes tie įsipareigojimai, kurie nustatyti, yra pakankamai e, maži. Iš tų 47 projektų yra tam tikras e, įsipareigojimas ambicijų lygis, tačiau jisai neaiškus, mums reikalingas strateginis planavimas ir tą strateginį planavimą reikia padaryti, e, planuoti su strateginėmis atitinkamomis grupėmis. Bet kokiu atveju reikia kurti e, europinius strateginius dokumentus, jeigu būtų 5-6 penkios šešios strateginės funkcijos apibrieštos, tada jau būtų daug viskas aiškiau, tada tie projektai, kurie panašus vieni į kitus, sus, būtų sulėti į vieną, tų projektų bet kokiu atveju liktų mažiau, nes paaiškėtų, kurie veikia, kurie neveikia. Ir e, man atrodo, kad e, kai kurių projektų yra tokių pačių ir dabar kaip tik tais reikėtų pasižiūrėti, kaip tuos projektus suartinti, nes pasikartojimų ir dubliavimosi tikrai yra. Ir tikrai yra dalykų, kuriuos reikėtų išbraukti. Viską reikėtų daug aiškiau pristatyti, parodant, ką konkrečiai tai duotų. Aš manau, kad taip būtų naudingiau ir parlamentarams, ir viešai nuomoniai. Dėkoju visiems pasisakiusiems. Iš tiesų pademonstravote labai didžiulį susidomėjimą. Laukiame išsamesnių diskusijų. Ne dėl to, kad mes e, nenorime Ne dėl to, kad mes e, nenorime diskutuoti, o dėl to, kad mes norime, kad mūsų diskusijos privestų prie konkrečių rezultatų. Dabar toliau tęsime darbą pagal darbo tvarkę ir kalbėsime apie breksitą. Šis klausimas yra klausimas, kurį svarstysime prie uždarų durų. Dabar prašau visus žmonės, kurie neturi dalyvauti šiuose diskusijose, iš salės išeiti. Dėkoju, diskusijas pratesime po dviejų minučių, labai atsiprašome, kad vėluojame.